Atsis, Taler atsisakė nuo 2011 metų kovo 21 dienos Europos parlamento nario mandato pagal e, darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnių 1 ir 3 dalis. E, nuo e, šios dienos atsiranda lais, nuo minėtos dienos atsiranda laisva vieta parlamente. Pone Katarin, siūlyt E, nuo 2011 metų kovo 24 dienos taip pat atsisakė parlamento narės mandatus pagal darbo tvarkos taisyklių ketvirtojo straipsnio 1-3 dalis. Parlamentas konstatuoja, kad, konstatuoja, kad e, taip pat atsilaisvino viena parlamento narės vieta. Atsakingos e, prancūzijos institucijos atsiuntė man informaciją, kad ponė Katrin Suli pakeis Europos parlamente ponas Brys Ortefe nuo 2011 metų kovo 24 dienos. Kolega yra, kaip suprantu, jau mūsų tarpe. Ar jis yra salėje? Nematome kolegos, nes nedalyvauja posėdėje. Moment, moment. I see it, but I must finish Matau, bet noriu baigti savo pranešimą perskaityti. Remiantis e, darbo tvarkos taisyklių trečios straipsnio antrąją dalimi, kol nebus e, patikrinti e, jo įgaliojimai arba nebus pareikštas galimas prieštaravimas jo narystiai parlamente, ponas Brys Ortefeu gali dalyvauti parlamento institucijų posėdžiuose, pasirašęs uh, pasižadėjimą, kad jis neužima jokių kitų pareigų, kurios prieštarauja e, Europos parlamento nario darbui. Dabar suteikiu žodį ponai kombenditui. Pane pirmininkė, jūs puikiai žinote, kaip, lygiai taip pat gerai kaip ir aš, kad yra tam tikro prieštaravimo teisinių požiūrių, kad ponas Ortofiu taptų parlamento nariu. Ir turbūt dabar labai nuvilia tokia situacija ir prancūzų vyriausybė, nelaukiant, kol pono Artefio statusas bus e, patikrintas, kadangi jisai nedalyvavo Strasbūre inauguracinėje sesijoje, jisai negali dabar pakeisti tą parlamento e, narę, kurią jis nori pakeisti. Todėl aš norėčiau paprašyti EPP frakcijos, kuri sako, jog visuomet laikosi teisės aktų, e, palaukti, kol bus e, teisės struktūrų sprendimas, ar ponas Ortufiu gali būti parlamentaras. Jeigu tai nebus padaryta, tai bus teisinis skandalas. Labai ačiū. Ponas Odi, šito pačiu klausimu. Notre collègue Cohn-Bendit. Mūsų kolega panas Konbenditas, kuris uh, pavadino Prancūzijos premjerą diktatorium, vargu ar galima mokyti, kaip reikia laikytis demokratijos taisyklių. Brisas Ortefe buvo išrinktas 2009 metais į Europos parlamentą. Ir tai yra neginčytinas faktas. Prancūzijos įstatymas sako, ir beje, tuo metu jisai buvo vidaus reikalų ministras. Pagal Prancūzijos įstatymą į Europos parlamentą išrinktas asmuo, e, jeigu jisai prieš tai dirbo vyriausybėje, palikęs vyriausybę gali vėl tapti parlamento nariu. Brisas Ortefe buvo išrinktas Europos parlamento nariu. Ar jūs sutinkat su to faktu? Tai kolegos. Tuoj pabaigsiu, ponė pirmininkė. Yra neginčitina, jog įstatymai ir sutartis teigia, jog valstybės narės turi išrinkti savo sausį Europos parlamentą ir todėl neginčitina Prancūzijos institucijų požiūrių, jog e, ponas Vertofio gali būti Europos parlamento narys. Dar du pareiškimus turiu, noriu steikti žodį dviems kolegoms šio klausimu suteiksiu jiems šį žodį ir baigsime diskusiją. Frakcijos pirmininkas Pausdovi. Aš tik tai norėčiau pasakyti savo bičiuliai konvenditui, jog norint kvestionuoti kieno nors postą, tai visų pirma reikia pateikti pasiūlymą. Jeigu nėra pasiūlymo, tai teisės e, komitetas negali analizuoti situacijos. Tad e, prieš pasisakant, kaip tu pasisakei, aš e, būtent ir siūlau pateikti tokį pasiūlymą. Nes tu sakei, kad aš turiu laikytis teisės nuostatų, aš visuomet laikiausi įstatymo, todėl dabar Teisės reikalų komitetas turi tarti savo žodį, o jisai gali tarti savo žodį tik tuomet, kai yra pateikiamas pasiūlymas. Jeigu tas pasiūlymas yra netitinkantis teisės kriterijų, tai mums pasakys tas komitetas, kad taip yra. Pone Guliar. Pone pirmininkė, aš visiškai sutinku, jog reikia palaukti teisinės analizės rezultato. Noriu pasakyti tik tai vieną dalyką. Mūsų šalyje ekstremizmas kyla. Ir taip yra, todėl kad dalis politikų mano, jog postai ir mandatai gali būti naudojami kaip, kaip patinka. Ir galbūt tas pats galioja ir parlamentui, kuris, kurio buveinė yra Strasbūrė. Kolegos, norėjau dar trumpam grįžti prie jums ką tik perskaityto teksto kol nebus patikrinti jo įgaliojimai arba neišriškės ginčytinos aplinkybės, ponas Bris Ortefeu yra Europos parlamento narys ir e, turės elgtis e, pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės. <clears throat> Grįžtame prie mūsų darbo darbo tvarkės, turime patvirtinti darbo tvarkę ketvirtadieniui. Pirmininkų suėga kovo 10 dieną pagal darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį patvirtino darbo tvarkę, ji yra išdalinta po konsultacijų su politinėmis frakcijomis buvo pasiūlyti šie pakeitimai.